Die Präsidentin! Einen schönen guten Nachmittag. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Labą dieną visiems. Vėl pradedame posėdį. Kolegos ir kolega, mėlyje kolegos ir ponio komisijos nary, prieš e, e, pradedant nagrinėti atskirus darbo tvarkės punktus, norėčiau atkreipti dėmesį tų, kurie dar negirdėjo, kad šiandieną, šiandien ir vėl įvyko tragiškas, nes laivo, tragiška laivo avarija katastrofa, e, nusinešusi daugybę gyvybių e, Sicilijos e, pietuose. Ir tai yra incidentas, vienas iš daugelių, kurie dėja kartojasi pastarosius keletą metų ir mes labai dėmiai stebime įvykius ir darysime viską, kad tokio pobūdžio tragedijos daugiau nesikartotų mūsų žemynę ar aplink jį. Dabar protokolas, vakarykščio posėdžio protokolas yra išdalintas, ar yra kokiu nors prieštaravimu. Jeigu ne, tuomet patvirtiname protokolą. Dėkoju. Dar vienas pranešimas.